good afternoon colleagues um, we will resume our sitting laba diena kolegos tęsime šios dienos posėdį vakar dienos posėdžio protokolas yra parengtas jeigu būtų pastebėjimų regis taip nėra tai praėjusio vakaro posėdžio protokolas yra patvirtinamas labai ačiū Šią popietę mes varstysime su biudžetu susijusius klausimus.